tai yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl transatlantinių duomenų srautų. Aš dar kartą steiksiu žodį gerbiamam ministrui Kunders. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, gerbiama komisijos narė, pirmininkaujanti šalis skiria labai didelį dėmesį e, laisvam ir saugiam internetui. Mm. Skaitmeninėme amžiuje žinome, kad asmens duomenys turi labai didelę vertę dėl tos informacijos, kurią neša. Tai leidžia verslui pritaikyti konkretiem vartotojams skirtą informaciją. Tai reiškia, kad teisės saugos e, tarnybos gali sugaudyti nusikaltelius, bet asmens duomenų turinys turi būti saugomas. Taip apsaugosime mūsų privatumą ir užtikrinsime žmonių pasitikėjimą duomenų e, srautų judėjime. E, visi duomenų srautai, kurie išeina už ES ribų. E, iš tų srautų pats svarbiausias yra judėjimas į Junktinės Amerikos valstijas įvairiais tikslais. Ir dėl to ES yra suinteresuota, kad e, privatumo skydas užtikrintų tą duomenų apsaugą, ypač po e, Teisingumo teismo sprendimo šrems byloje, nes išaiškėjo, kaip svarbu yra apsaugoti privatumą, tai svarbu e, įvairiais ligmenim, bet taip pat ir e, ypač e, smulkiam ir vidutiniam verslui. Turime užtikrinti, kad į JAV duomenys keliautų saugiai. Komisija turėtų pilnai atsižvelgti į Teisingumo teismo sprendimą dėl saugaus uosto sistemos ir atitinkamas duomenų apsaugos e, režimas turi užtikrinti tokią domenų apsaugą, kuri e, įgyvendintų sutarčių nuostatas bei teisingumo teismo praktiką, nes tik taip e, atgaivinsime visuomenės pasitikėjimą transatlantiniais duomenų srautų mainais. Komisija turi užtikrinti kuo aukščiausius duomenų apsaugos standartus, e, aiškius ir tiesiogiai taikomus principus kaip tikslo ribojimas, galimybė mm, duomenų subjektui mm, užginčyti apie jį neteisingai patiktus duomenis ir taip toliau. Labai svarbu, kad komisija bendradarbiautų su JAV, siekdama pagerinti privatumo skydo kai kuriuos aspektus ir sukurti e, tinkamą duomenų mainų sistemą ir aš dėl to sveikinu, kad yra sukurta ombudsmeno pozicija e, svarstyti skundam, kuriuos e, gali pateikti gyventojai. Duomenų perdavimas komerciniais tikslais ir nauja transatlantinė sistema turi atitikti tinkamų, tinkamos apsaugos reikalavimus. Taryba taip pat sveikina, kad komisija ir JAV dėrybiniai partneriai pasiekė sustarimų. Mes e, tikimės, kad dėrybų rezultatai bus pozityvūs ir turėsime naują e, transatlantinių duomenų mainų sistemą. Kalbant apie duomenų apsaugą baudžiamosios teisės srityje, taryba nori, e, kad būtų antra birželio E, pasirašytas susitarimas tarp JAV ir ES e, ministerijų e, lygių Amsterdame vyksiančiame susitarime. Šis sus, susitikime. Šis susitarimas nenumato asmens duomenų perdavimo per Atlantą, bet jis sustiprins bendradarbiavimą tarp JAV ir ES nustatant bendrus duomenų apsaugos standartus šioje srityje Tai yra labai gera perspektyva žiūrint iš ES e, pozicijų, nes JAV sutinka laikytis aukštesnių e, standartų asmens duomenų apsaugai. Ir tokie duomenų mainai e, padės kovoti su rimtais nusikaltimais ir užtikrinti papildomą duomenų apsaugą. Taryba mano, kad šis sustarimas yra uh, E, ženklus dabartinės situacijos pagerinimas, ypač kalbant apie teisminės teisų gynimo priemonės. JAV sutinka, kad tokios priemonės e, dabar jau galės būti taikomos ir ES piliečiams ir tuo būdu ES piliečiai turės tokias pat teisminės teisų gynimo priemonės kaip ir JAV e, piliečiai. ES yra suinteresuota, kad asmens duomenų uh, mainai su JAV būtų sklandus tuo pat metu laikantis duomenų apsaugos reikalavimų. Jei, pavyzdžiui, piliečio pavardė tokia pati kaip įtariamojo vykdant baudžiamą į persekiojimą ir jei tas žmogus e, klaidingai patenka į JAV e, juodai sąrašą, tai jisai gali kreiptis į JAF institucijas, kad jo pavardė iš to juodojo sąrašo būtų išbraukta. Toliau, e, ta sustiprinta priežiūros ir įgyvendinimo sistema e, teisės saugos rytyje leis užtikrinti aukštus duomenų apsaugos reikalavimus ir mūsų piliečiai turės galimybę prieiti prie savo duomenų ir juos ištaisyti pagal tą visą apimantį ES ir JAV susitarimą. Ir tikimės, kad tas privatumo skydo, e, kad privatumo skydo sistema irgi įsta linkme ir tas pagrindinis susitarimas tarp ES ir JAV skatins uh, transatlantinį bendradarbiavimą, taip pat ir kovojant su rimtais nusikaltimais. Dėkoju gerbiamas ministrė, dabar gerbiamas e, žodis gerbiamai komisariai Jūrovai. Gerbiamas e, pirmininkė, gerbiamas ministrė, ponios ir ponai, aš džiaugiuosi, kad galiu būti Europos parlamente ir kalbėti šiuo svarbiu klausimu apie transatlantinius duomenų svarbu, e, srautus. Labai svarbu dirbti komisijai įvairiais ligmenim, kad atstatytume žmonių pasitikėjimą po Snaudeno e, duomenų nutekinimo 13 metais ir pagrindinės priemonės, kurias ketiname vykdyti, tai yra ES domenų apsaugos reforma, tas pagrindinis viskampiamantis susitarimas dėl domenų keitimosi teisės saugos tikslais ir taip pat naujas mm, ES ir JAV sutarimas dėl privatumo skydo, kad būtų užtikrintas aukštas domenų apsaugos lygis. E, kai kalbam apie komercinį domenų mm, perdavimą, ir čia e, šioje srityje dėl privatumo skydo mes dėrėjomės remdamėsi e, pagrindiniais principais 13 metų lapkritį 13 e, rekomendacijų buvo nustatyta ir taip pat rėmėmės Teisingumo teismo sprendimu šrems byloje. Apibendrinsiu, ko mes pasiekė, kas mums pavyko pasiekti. JAF įmonės, kurios gaus asmeninius duomenys iš Europos, e, turės laikytis griežtesnių taisyklių, kaip jais naudotis ir kaip su jais elgtis. Ir taip pat ar laikomasi e, tų reikalavimų bus vykdoma labai e, aiški kontrolė. Ta aktyviai darys JAV institucijos. Antra, asmenys turės galimybę prieiti uh, ir prieiti prie teisų gynimo sistemos, e, ji leis užtikrinti, kad žmonių, į žmonių skundus būtų atsižvelgta, kad jie būtų ištirti. Trečia, masinis duomenų perdavimas bus naudojamas tik tai išimtiniais atvejais ir tais atvejais bus naudojami filtrai, kad būtų minimalizuotas duomenų rinkimas. JAV mus aiškiai užtikrino, kad nėra masinio ar, ar e, tokio visą apimančio, e, nėra masinės ar visą apimančios, mm, visą apimančios sėkimo. Taigi, e, tas saugus uostas dabar iš tiesų yra tas, tas privatumo skydas iš tiesų yra labai rimtas apsaugos mechanizmas. Ketvirta, pagal šį mechanizmą E, bus užtikrinta, kad e, skundai bus tyriami laiku ir tikiuosi, kad ši priemonė yra labai svarbi ir tai yra beprecedentinis mūsų pasiekimas ir tikrai negalima jo lyginti su senesne saugaus uosto sistema. Šios nuostatos bus taikomos visiems e, transatlantinių duomenų mainams, ar jie vyks per skydo e, sistemą, ar jais bus keičiamasi kitaip. Ir galiausia privatumo skydas bus nuolat stebimas, e, vykdant kasmetinę bendrą peržiūrą. Ir čia mes sieksime užtikrinti, kad teisų gynimo mechanizmai galėtų efektyviai veikti. Mes numatėme aiškias sąlygas E, kaip elgsimės, jei JAV nesilaikys tų reikalavimų ir tų įsipareigojimų, kurių turi laikytis. Žinote, kad nepriklausomi duomenų apsaugos, nepriklausomos duomenų apsaugos institucijos e, sukūrė 29 straipsnio darbo grupę, kuri, 20, kuri 13 balandžio pareiškė nuomonę dėl privatumo skydo. E, tą 29 straipsnio darbo grupę pasveikino tuos pozityvius elementus, bet taip pat išsakė kai kurių abejonių ir pateikė rekomendacijas, kaip gerinti toliau šią sistemą ir mes atitinkamai e, atsižvelgėme į tas rekomendacijas, bet kai kurias iš tų rekomendacijų galima įgyvendinti tik bendrai su JAF vyriausybė. E, dabar apie tai ir diskutuojame, kokios tos rekomendacijos. Tai yra aiškesnis paaiškinimas ombudsmeno veiklos principų ir e, rimtesnis e, minimalaus ir, ir domenų apsaugos e, principo užtikrinimas. Mes tikimės, kad ir JAV pusė supras e, e, šių e, patobulinimų svarbą. Kai pavyks susitarti su JAV, tada tai, ką pasieksime, pateiksime valstybėm narėm 31 straipsnio darbo grupėje ir norime, kad ši sistema iki vasaros jau pradėtų veikti. Ir čia norėčiau pereiti dar prie vieno dalyko, kurį netrukus pateiksime Europos parlamentui. turiu galvoje tą pagrindinį susitarimą, tai vadinamas umbrella agreement. Šio susitarimo pasirašymas tikimasi įvyks ES ir JAV teisingumo ministrų susitikime 2 birželio. E, parlamentas turės pritarti tam, e, tik tada taryba galės tą susitarimą sudaryti. Aš noriu kreiptis dėl jūsų paramos šiam susitarimui, nes jis ženkliai pagerins asmens duomenų apsaugą tų duomenų, kurie yra perdodami transatlantiniu mastu ir jis ženkliai pagerina dabar esamą situaciją. Bei e, prideda papildomų duomenų apsaugos priemonių lyginant su dabartinė sistema, kai mm, keičiamasi duomenimis e, arba kai duomenų keitimas paremtas nacionalinės teisės nuostatomis. E, be šio bendrojo susitarimo e, negalėtume patobulinti esamos situacijos. Kai kalbame apie JAF asmenų asmens duomenys, kurie patenka į Europą, tai e, tiem duomenim pagal mūsų taisyklės yra taikoma aukštesnė apsauga. Ar tai būtų ES teisės aktai ar ES narių e, nacionalinės teisės aktai. Dėl to mes norime, kad tas bendrasis susitarimas užtikrintų pusiausvirą, kai kalbame apie domenų apsaugą tiek ES, tiek JAV. Dėkoju gerbiamą komisijos narę. Dabar žodis ponui Vos. Labai ačiū, mėly kolegos, gerbiama e, e, komisarė, ministrė. E, yra būtina susitarti. Privatumo skydas jau yra žingsnis į priekį, jis yra geresnis negu kad saugus uostas. E, daugiausia ginčių kyla dėl saulėlyčio nuostatos sunset clause. Mes susitarėme tos nuostatos neperimti ir dabar e, tikimės, kad kolegos iš ALDE ir e, socialdemokratų nepritars tiems pakeitimams, kurios pateikė žalieji ir guoja ta uh, sunset clause taisyklė yra nereikalinga, nes mes turime stebėsenos mechanizmą, kuris leidžia ištaisyti sistemos trūkumus. Mums reikia ilgalaikės stabilios uh, sistemos. Ir mano nuomonė, mes turime šiek tiek palaukti pasižiūrėti, kaip ta sistema veikia prieš ją e, sustabdydami. Man atrodo, kad ši procedūra, ši nuostata tarsi būtų nepasitikėjimas komisija. Man atrodo, komisija savo pamokas jau išmokė, išmoko dėl privatumo skydo. Dabar e, tarsi sprendžiama, ar pakaks to privatumo skydo skydo ar ne. Tai yra politiškai gana jokingas klausimas. Mūsų įmonės, MVI, įmonės startuolės e, e, nori turėti e, stabilumą, nori turėti konkrečių teisės aktų. Dėl to mes pritarsime privatumo skydui, bet jeigu bus įtraukti ir pakeitimai, tuomet mano frakcija balsuos prieš. Ačiū toliau kolega Vaidenhors. Vaidenholzer, pusantros minutės, prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė. Mes jau ilgai kalbame e, šią temą. Klausimas kontroversiškas, daug diskutavome apie saugų uostą. Įvairiais formatais vyko tokios diskusijos ir e, visą laiką e, buvo įvairių neiškumų ir jie buvo išspręsti tik tais, kai vienas pilietis kreipėsi į teismą. Viskas buvo išdėstyta šrems bylos sprendime. Privatumo skydas yra bandymas išsklaidyti įvairius neiškumus. Dar vasaro mėnesį buvo pristatyti e, e, privatumo skydo e, esminiai aspektai, jau buvo padaryta pažangos Ir e, gavę teisingumo teismo sprendimą su savo partneriais iš Amerikos galėjome išsiaiškinti kai kurios dalykus. Vis dėlto dar yra ir neiškių aspektų. Mums reikia didesnio iškumo. E, kyla rizika, kad vėl uh, bus kreiptas į temą, į teismą, atsiprašau, ir tai e, pakenktų mūsų įvaišiui. Nebūtinai tai teigiamai paveiktų mūsų kaip teisės aktų kuriejo įvaizdį, nebūtinai tai teigiamai atsilieptų ir pramonės sektoriui. Neseniai buvome nuvykę į JAV ir supratome, kad amerikiečiai supranta mūsų poziciją. Amerikiečiai pademonstravo valią e, atsižvelgti į teismo sprendimą ir tą galėčiau pasakyti ir apie pramonės sektorių. Na, gal būtumėm galėję tikėtis ir daugiau, bet šioje rezoliucijoje yra tvirtinti patys svarbiausi kriterijai. Mums reikia daugiau aiškumo, ypač kai naudojamos tokios formuluotės kaip raštiški patikinimai, ką tai reiškia. Taip pat reikia daugiau aiškumo ir dėl ombudsmeno tos formuotės, kurias pamatėme, nebuvo tokios jau aiškios. Taip pat e, galimybė e, e, kreiptis į teismą, teisės gynybos priemonių galimybė. Ar šią galimybę turėtų turėti ir trečiųjų šalių piliečiai ES? Taigi šios neiškumus reikia išsklaidyti. Svarbu, kad būtų susitarta tas bendrasis susitarimas yra didžiulis žingsnis į priekį. Vieni mes nieko nepasieksime, galime kažką pasiekti tik dirbdami kartu. Ir tikrai norėčiau Jūs paraginti išspręsti tuos neiškius aspektus, nes antraip e, vėl kils naujos diskusijos. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Toliau, e, ponė Stevens, vieną minutę prašom. Ačiū. Pirmininkė, mėly kolegos. Transatlantinis susitarimas yra būtinas priekybai, taip pat ir elektroniniai priekybai. Būtina e, užtikrinti asmens duomenų apsaugą, tai yra e, žingsnis teisinga linkme. Asmens duomenų tinkama apsauga mums be galo svarbi. Kai kurios e, frakcijos, kai kurie Europos parlamento nariai mano, kad e, galima būtų tą sustarimą tarsi perkelti Europos teisę, bet taip net JAV yra nepriklausoma valstybė ir labai svarbi ES partnerė, bet mes turime nepamiršti, kad JAV nėra ES valstybė narė. Taryba ir komisija turi užtikrinti, kad e, privatumo skydas būtų parengtas pagal aukš, pačius aukščiausius standartus. Uh, Reikia rasti tokias e, e, nuostatas, e, kad būtų išsklaidytas neiškumas, kurį dabar, neiškumai, kurį, kurios dabar patiria MVI, mūsų pramonė, įmonės, taip pat ir ES piliečiai. Nori, kad kiek įmanoma greičiau būtų pradėtas taikyti privatumo skydas. Sofija Intelveld, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pritarti pastariesiems ponios Stevens žodžiais. Tam, kad mes iš, iš tikrųjų norime, kad privatumo skydas pradėtų veikti kiek įmanoma greičiau. Tačiau problema yra ta, kad labai panašu, kad taip neatsitiks. Šiandien jauno vyro, kurio pavardė Šrems, uh, dėka, kuris kreipėsi į teismą, kuris bilinėjosi daugybę metų, padarė tai, ko negalėjo padaryti ES institucijos. Jis apgynė ES piliečių interesus. Norėčiau priminti, kad Europos parlamentas e, nekartą e, prašė atšaukti saugų uostą, bet komisija e, net nepajudėjo iš vietos. Taigi studentas iš Austrijos pasiekė, kad tas saugus uostas būtų atšauktas. Esu įsitikinusi, kad tokie dalykai kaip raštiški patikinimai ar ombudsmenas irgi yra šiek tiek klastingi. Yra 29-31 e, e, darbo grupė EDPS, įvairūs teisės ekspertai E, irgi išreiškia savo nuomonę, kodėl mes kartojame tą patį per tą patį. Mums tenka atsakomybė ir prievalė parengti kokybiškus teisės aktus. Na, o čia man atrodo, kad Europos komisija yra pasirengusi priimti tokį, šį sprendimą, žinodama, kad e, e, teismas jį gali užginčyti. Reikia rasti politinius kompromisus. Galėčiau, ko gero, pritarti e, ponui Fos, o gal ir nepritarti, tai nesvarbu. E, Ir e, mes turėtume pagalvoti, ar naujas susitarimas atsilaikytų teisme, jeigu š, e, pana Šrems vėl kreiptųsi į teismą. E, JAV nori gauti prieigą prie rinkos, kurioje yra 500 milijonų vartotojų. JAV irgi yra suinteresuotos šiuo susitarimu. E, aš vėliau dar kalbėsiu apie bendrąjį susitarimą, kuris paminėtas rezoliucijoje, bet dabar pasakysiu štai ką. Prieš pradedant diskusijas dėl to, ar mums, mes išduosime sutarim, e, pritarimą ar ne, komisija visų pirma turėtų aiškiai pasakyti, koks bus bendrojo susitarimo e, tikslas ir taikymos rytis. Komisija turi mums suteikti tokią informaciją, juk tai yra susijęs su teisinė analizė. Komisija taip pat yra aiškiai pasakiusi, kad jeigu kad išimčių pašalinimas yra iš ankstinė sąlyga bendrojo susitarimo galiojimai. Mes žinome, kad tos išimtis nebus pašalintos. Tai gal kas nors mums gali paaiškinti, kaip mes galime tikėtis, kad kažkada bus pradėtas taikyti tas bendrasis susitarimas. Prašau, paaiškinkite man tai. Ačiū toliau, e, E, pane Ernst, pusantros minutės, prašom. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai, e, saugus uostas netaps geresniu, jeigu jį pavadinsime privatumo skydu. Juk mes turime apginti 500 milijonų žmonių pagrindinės teisės ES, turime apginti jų teisę į privatumą. Šis privatumo skydas panašu, kad yra labai nepatvarus E, reikėjo teisingumo teismo sprendimo, norint e, atsisakyti saugaus uosto. Dabar vėl prasidėjo diskusijos dėl uh, Saulėlydžio nuostatos. Visi esantys šioje salėje kuo puikiausiai žino, kad tas naujas sustarimas nėra sutartis. Uh, ES piliečiai nors ir gali kreiptis į ombudsmeną, bet kaip asmeniškai mums pasakė John Kerry, ombudsmenas nei patvirtins, nei paneigs, ar kieno nors teisės buvo pažeistos ir kokias teisinės priemonės asmo galėtų naudoti. Ponės ir ponai, juk kalbame apie 500 milijonų piliečių pagrindinės teisės ir Ar mes galime juos paukoti mūsų didžiajam broliui, ar tai yra demokratiška? Aš manau, kad mes turėtumėm aiškiai išsakyti savo poziciją. Dėkoju. Toliau pusantros minutės, ponai Albrecht. You Dėkui, pirmininkė. Gerbiama e, komisija e, dirbo daug e, siekdama to privatumo skydo, taip pat dirbote nemažai su bendruoju susitarimu, bet pagalvokime, neapgaudinėdami nieko. Iš esmės nėra esminių patobulinimų šiuose susitarimuose, nes JAV teisinė sistema nepasikeitė. Ir tą pasakė ir ES teisingumo teismas, kad JAV neturi atitinkamų E, apsaugos priemonių ir tie pakeitimai JAV neteis per vieną dieną. Tai kodėl mes e, kritikuojame tuos trūkumus, sakome taip, ateityje reiks persidėrėti, reiks vėl iš naujo grįžti prie šių klausimų. Ar mes sakome, viskas puiku, yra e, tinkami apsaugos e, standartai, reikia balsuoti už šios susitarimus, nors ateityje teismas gali juos užginčyti. Būkime atviri, e, nemeluokime savo. Manau, kad reikia numatyti e, tą vadinamą saulėlydžio nuostatą, galiojimo pabaigos nuostatą, kuri būtų aiškiai apribota laiku mes siūlome keturių metų laikotarpį nustatyti, e, tada naujoji JAV administracija turės laiko e, dėrėtis ir bus galima dėrėtis dėl naujo duomenų apsaugos susitarimo. Ačiū dabar žodis poniai Begin. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, kam priklauso asmens duomenis? E, tie duomenys, kuriuos per Google, Face arba Instagram JAV piliečiai suteik, e, ES piliečiai suteikė JAV. E, kas rūpinosi tuo, kad metų metus piliečių teisės buvo pažeidinėjamos? Niekas. JAV gali daryti su tais duomenimis, ką tik nori. Savo nuošiūrą gali juos panaudoti taip pat ir slaptosios tarnybos sudarydamos profilius. Nekalbame apie asmens duomenų keitimąsi, kalbame apie mūsų piliečių gyvenimą ir Europos Teisingumo teismas ta, taip pat išsakė savo nuomonę. Norėčiau priminti, kad visiškai e, dar neseniai e, Europos parlamento narių e, mobiliuosius telefonus šnipinėjo amerikiečiai. Naujas susitarimas, kurį komisija nori pasirašyti su JAV, nenuro, nenumato jokių nuostatų, kur būtų atsižvelgiama ES, Europos teisingumo teismo sprendimą. Europos komisija nenori problemų dėl TIP, TTIP, nes aišku, ir dėl TTIP padidėtų e, duomenų srautai. Domnule Pitidėjus, un minut. Žodis ponui Epidėjos, vieną minutę. Ačiū labai gerbiamas pirmininkė. Vienas iš didžiausių pavojų, kuris buvo sukurtas moderniajame pasaulyje, tai yra itin sparti technologinė plėtra ir taip pat galimybė perimti asmeninius duomenis neįgaliotėms asmenėms. Man atrodo, kad tai įgyjo itin E, milžiniškos proporcijos jungtinėse valstijose, ten yra specialios saugumo tarnybos, taip pat e, CŽV tarnyba, kitos nacionalinės saugumo tarnybos, kurios gali rinkti tokius duomenis ir dažnai laikyti juos ilgiau nei penkerius metus. Tai daroma nacionaliniais JAV interesais ir e, gali būti renkami ne tik amerikiečių, tačiau ir kitų šalių piliečių duomenis. Ir man atrodo, tai pažeidžia e, žmonių asmens duomenų e, privatumo taisyklės, taip pat kenkia elektroninės prekybos funkcionavimui ir taip pat sukuria teisinį neužtikrintumą tiek ir verslo atstovams, tiek ir privatiems asmenėms. Man atrodo, kad labai svarbu čia žiūrėti į detalės ir kalbant apie tą saugumo skydą, e, būtent detalės yra svarbiausios, kurios ir jos būtent padėtų užtikrinti žmonių privatumo apsaugojimą. Mėlynoji kortelė buvo pakelta. Ar primsite? Pana Šionį ją pakėlė. Pana Šionį, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Šioje diskusijoje mes dažnai girdime, kad duomenų perdavimas ir duomenų mainai yra susiję ne vien tik tai su priekyba. Pirmininkas, gal galėtumėte pakartoti? Taip, gerai, pradėsiu dar kartą nuo pradžių. Uh, E, šios dienos diskusijoje nekartą girdėjome, kad e, duomenų apsauga yra susijusi ne vien tik tai su priekyba. Kalbame ne vien tik tais apie įprastinę priekybą, mes žinome, e, prie ko veda įvairių duomenų neteisėtas naudojimas. Ar jūs manote, kad čia būtų galima įvesti sankcijas, jeigu būtų piknaudžiaujama domenimis? Na taip, aš manau, kad reikėtų kažkokių nuobaudų ar sankcijų, juk reikia sumokėti už savo klaidas. Ir be abejo, taip pat turime daryti viską, kas įmanoma, kad būtų išvengta tokių priemonių sukūrimo, kurios gali būti panaudotos netinkamai. Jeigu nutinka taip, kad pažeidžiamas privatumas, tada be abejo turėtų būti taikoma sankcija. Ačiū. Žodis ponui Lenars. Ačiū. Transatlantiniai duomenų srautai yra itin intensyvūs. Jeigu pažvelgtume kiek duomenų yra perdodama, tai svarbu ir mūsų ekonomikai, ir mūsų visuomeniai, ir visam skaitmeninimo procesui. Tai nemažiau svarbu ir kalbant apie ateitį, jos e, galimybės. 5000 įmonių naudojasi saugaus uosto taisyklėmis, taip pat MVI įmonės, e, kurios yra mūsų ekonomikos stuburas, yra itin pažeidžiamos. Taip, iš vienos pusės tarsi norima ir privaloma saugoti asmenų duomenis, tačiau iš kitos pusės reikia ir teisinio tikrumo toms įmonėms, kurios naudojasi tais transatlantiniais duomenų srautais. Ir akivaizdu, kad buvo pasiekta tam tikros pažangos. Apie tai ir šiandieną buvo kalbėta. Komisarė Jaurova šiandieną taip pat mūsų užtikrino, kad buvo pasiekta pažangos. Kalbant apie 29 straipsnio darbo grupę, ji artimiausių metų rengs posėdį ir manau, kad labai svarbu yra tai, kad e, būtų parengtas tinkamas privatumo skydas, kuriuo galėtų pasitikėti mūsų piliečiai. Ačiū labai dabar, ponė Gomeš, prašau. Ačiū. Praėjusią savaitę dalyvavau Libe delegacijoje vykusioje Junktinės Amerikos valstijas ir turiu pasakyti, kad buvome susitikę su technologinių kompanijų atstovais, jie pademonstravo didžiulį supratingumą, kalbant apie duomenų apsaugos reglamentą, kuris buvo patvirtintas čia parlamente. Jie kalbėjo apie tai, kad labai svarbu vykdyti tokią veiklą ir teikti tokias paslaugas, kurios užtikrintų, jog būtų gerbiamos žmogaus teisės ir būtų užtikrinamas teisinės e, tikrumas. Na ir kalbant apie tą privatumo skydo susitarimą, svarbu paminėti, kad ši skaitmeninis amžius e, yra aktualus ne tik kalbant apie skaitinę ekonomiką. Labai svarbu, kad kalbant apie transatlantinius duomenų srautus būtų e, pakankamas už, užtikrintumas, kad būtų griežta teisinė sistema, kad būtų tinkama apsauga įgyvendinama ir kad būtų apsaugoti žmonės nuo sukčiavimo atveju. Suprantu, kad komisija tikrai atliko daug svarbaus darbo, ypač po e, Teisingumo teismo sprendimo Mm, byloje dėl saugių uostų, tačiau vis dėlto dar trūksta e, užtikrintumo, kalbant apie suderinamumą su pirminiais ES teisės aktais ir e, kalbant apie tas garantijas, kurių reikalavo Teisingumo teismas. Kalbant apie e, teisinės gynybos priemonės, kol kas jos yra per daug sudėtingos. E, įgyvendinti, o pavyzdžiui, ne ES piliečiams apskritai būtų sudėtinga pasinaudoti tokiomis e, teisminėmis priemonėmis. Na ir e, JAF įmonių atstovai e, taip pat išsakė savo susirūpinimą dėl tam tikrų trūkumų, dėl duomenų rinkimo spragų. Na ir be abejo labai svarbu laikytis pamatinių e, teisių, hartijos principų, reikia užtikrinti, kad ir piliečiai, ir įmonės tiek ir Europoje, tiek ir JAV galėtų vadovauti stabilią teisinę sistemą. Tad yra tikrai dar nemažai abejonių ir klaustukų, tad norėtume paprašyti komisijos ir Junktinių Amerikos valstijų įvertinti 29 straipsnio komiteto atliekamą darbą, taip pat atlikti kasmetinę e, peržiūrą susijusią su tuo, kaip renkami duomenys, kaip jie panaudojami ir tai, manau, padėtų spręsti kilančias problemas bei saugoti mūsų piliečių teisės. Pone Makoviai, prašau. Dėkui. Kalbant apie keitimąsi informaciją, tai m, mm, žinome, kad e, jinai gali būti naudojama pačiais įvairiausiais tikslais. Taip, transatlantiniai duomenų srautai paspartina ekonominį bendradarbiavimą, bet kalbant apie smulkės ir vidutinės įmonės, joms gali būti, gali išaukti administracinė našta. Privatus asmenų gyvenimas e, turėtų būti gerbiamas ir E, turi būti užtikrinama, kad ES e, piliečiai galėtų mm, apsaugoti savo privatumo teisės. Turime įvertinti, kaip taikomi šie susitarimai ir jų e, įgyvendinimo vertinimas, manau, dar labiau prisidės prie asmens domenų apsaugos. Priešingų atveju, jei nieko nevertinsime, tai mm, nebus tokie geri rezultatai. Ponas Batan, prašau. E, Taip, šiandien kalbame apie privačių asmenų duomenis ir apie tai, kad reikia e, griežtesnio apsaugos režimo tarp JAF ir ES. Komercinės įmonės sudaro sutartį su savo klientais ir ten yra įtrauktos nuostatos dėl to, kaip tokios, e, kitokie duomenys gali būti panaudoti. Tačiau vyriausybės tokių sutarčių nesudaro, e, kalbant apie asmeninių duomenų panaudojimą. Ir tarsi gaunasi taip, kad jos neturi tiesioginio asmenų sutikimo. Tad natūralu, kad e, valdžia turi e, pagarbiai elgtis tokiais duomenimis. Na ir kalbant apie keitimąsi duomenimis su JAV, JAV yra sumažinusi apsaugos e, lygį e, pagal priimtą teisės aktą ir dėja, kalbant apie užsieniečių teisės, taikomos tos pačios taisyklės. Na ir mes manome, kad reikėtų nesutikti su jų teikiamais pasiūlymais, nes tai netitinka demokratinių principų. Pane Nibler, prašau. Ačiū, pirmininkė, e, gerbiamas ministrė, komisarė, kolegos ir kolegės. E, dėl transatlantinių duomenų perdavimo. Aš manau, kad e, tuos duomenis reikia perduoti JAV, bet tuo pačiu mums reikia ir teisinio aiškumo mūsų piliečiams, o taip pat ir įmonėms, ypač MVI jos e, e, negali e, apsidrausti standartinėmis sutartimis. Aš Norėčiau pasveikinti komisarę. Jūs, komisarė, ir jūsų komanda dėrėtės ne vieną mėnesį ir dėrėtės gerai. Ir jeigu dabar pažvelgtumėm į jūsų dėrybus, dėrybų rezultatus, tai pamatytumėm, kad buvo pasiekta didžiulė pažanga, lygnant dabartinę padėtį su saugiu uostu. Privatumo skydas užtikrina geresnę domenų apsaugą. E, e, e, JAV irgi turės rūpestingai tvarkyti duomenis, na ir gal gale praktika parodys, ar toks sustarimas pasitvirtins. Taigi, man atrodo labai svarbus, kad kiekvienais metais būtų atliekamas vertinimas. Ir ne vien tik vertinimas, tuo atveju, jeigu susidarytų įspūdis, kad nepakankamai rūpestingai JAV tvarko duomenis, tuomet būtų numatyta galimybė sustabdyti visą procedūrą. Manau, kad jūs puikiai padirbėjote. Ir Jeigu dar atsižvelgtumėte į 29-osios darbo grupės pasiūlymus ar dabar, ar atlikdama vėlesnį vertinimą, tai manau, kad ir mūsų piliečiai ir MVI turėtų tikrai gerą sustarimų paketą. Ačiū. E, Domna McClarkin, un minut. Pone McClarkin, prašau, vieną minutę. Turime pripažinti tuos žingsnius, kuriuo ėmėsi Amerikos partneriai per pastarosius keletą metų gerindami duomenų gaunamų iš ES apsaugą. Ir tai buvo tiesioginis atsakas į mūsų Europos parlamento iškeltas abejonės. Europos parlamento administracija ir kongresas įgyvendino 2000 reformų, e, gerinant situaciją, sukuriant privatumo skydą ir teisminio gynimo priemonės. Ir man atrodo, kad reikėtų pasidžiaugti tomis pastangomis. Man atrodo, kaip tai sukuria didesnį teisinį aiškumą tiek ir verslo atstovams, tiek ir vartotojams. Ir mes turime atsižvelgti į šią pažangą, vykdant ir TTIP bei TIZA dėrybas, nes ten yra nustatomi duomenų apsaugos standartai ir manau, kad reikėtų daugiau pasitikėjimo e, iš abiejų pusių. Na ir amerikiečiai investavo E, trilijonus dolerių, gerindami duomenų apsaugos e, padėtį ir manau, kad jie tikrai pagerino ir ES piliečių privačių duomenų apsaugą bei pagarbą jiems. Ačiū, ponė Fonstoch, prašau. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, komisarė, mes kalbame apie keitimąsi duomenimis su JAV, o taip pat ir e, duomenų apsaugą, kai jie patenka į JAV. Šiuo metu komisija derasi dėl naujos susitarimo Ir e, taip atsitiko dėl to, kad Europos teisingumo teismas priemė sprendimą, uh, E, to turėjo išsireikalauti vienas ES pilietis. E, jam atrodė, kad nepakankamai apsaugome asmens duomenys JAV. Tai nebuvo komisijos iniciatyva. Mes esame labai susirūpinę dėl to, ar komisija tikrai gali gerai ginti mūsų interesus. Tai, ką iš jūsų išgirdau, manęs nenuramina. Jūs sakėte, kad JAV mums pažadėjo, mus patikino, mes tikimės to ir to. Aš manau, kad jeigu galų gale mes neturėsime tokio susitarimo, uh, kur būtų suteiktos aiškios teisės piliečiams, e, tai šis susitarimas nebūtų e, ver, e, daugiau vertas, negu kad šis gražus tušinukas. Sekundai. Dabar žodis ponui Boniai, pusantros minutės. Ačiū, ačiū labai, taip norėčiau padėkoti visai jūsų komandai už puikiai atliktą darbą. Ir man atrodo, kad dabar jau po truputį artėjame prie šios istorijos galo. Tai reiškia, kad bus sukurtas privatumo skydas. Visi žinome, kokie yra svarbus duomenų srautai, tarptautiniai duomenų srautai šio laikinėje ekonomikoje ir kad būtų užtikrinti tinkami sprendimai e, transatlantinių duomenų srautuose. E, e tai be abejo darys įtaką ir mažoms bei vidutinėms įmonėms. Ir aš tikiu, kad mums reikia privatumo skydo, nes tai padėtų užtikrinti, kad mūsų e, ekonomika, taip pat domenimis pagristas ekonomikos augimas e, būtų skatinamas. Ir man atrodo, kad tai yra puikus požiūris, kuris padėtų atstatyti transatlantinį pasitikėjimą, sustiprinti duomenų apsaugos teisės abiejose Atlanto vandenino pusėse. Pasiūlyta priemonė demonstruoja tikrai didžiulę pažangą, kalbant apie e, pagrindinių teisų apsaugą, taip pat sustiprina valstybių narių e, duomenų apsaugos institucijų vaidmenį, e, tyriant skundus. Taip pat yra numatytos teisų gynimo priemonės tiek ir ES gyventojams, tiek ir piliečiams. Taip pat yra sukūriama ombudsmeno pareigybė ir tai funkcionuotų abiejose E, Atlanto pusėse, nes amerikiečiai taip pat keis savo teisės aktus ir savo požiūrį. Na ir dabar reikia užtikrinti, kad tos nes būtų realiai prieinamos mūsų piliečiams ir ES gyventojams ir taip pat, kad būtų um, e, kasmet peržiūrimas e, privataus skydo instrumentas. Ačiū. Dėkoju. Dabar žodis ponui Ujazdovskijui. Vieną minutę, prašau. Ačiū labai. Ponios ir ponai, pirmininkė, aš taip pat norėčiau pasidžiaugti tuo, kad buvo pasiekta tikrai ženklios pažangos e, vykstančiame darbe e, dėl susitarimo susijusio su duomenų srautais tarp JAF ir ES. JAF yra toks tradicinis, ilgalaikis ES partneris, Ir manau, kad reikėtų to tarpusavio pasitikėjimo visų pirma, o ne tik įtarių minčių. Man atrodo, kad dabar siūlomi pasiūlymai e, susiję su teisų gynimo priemonėmis yra svarbus. Svarbu užtikrinti, kad būtų maksimalus e, privačių duomenų apsaugos lygis užtikrintas, tačiau taip pat turime elgtis racionaliai. Neretai susidaro toks įspūdis, kad e, ši teisė į privatumą yra naudojama netgi mm, ją piknaudžiaujant. Kalbant, pavyzdžiui, apie saugumo sritį, nereikia galvoti, kad teisė į privatumą turi būti traktuojama taip, kad būtų sudėtinga e, užtikrinti mūsų piliečių saugumą ir juos apsaugoti tiek ir vienoje, tiek ir kitoje Atlanto pusėje. Ačiū labai, dabar siūlyčiau pereiti prie spontaniškų pasisakymų. Pirmasis žodžio paprašė ponas Kaputo. Ačiū, pirmininkė. Mes kalbėjome apie geoblokavimą e, ir taip pat minėjome 15 metais spalio mėnesį priimtą Europos teisingumo teismo sprendimą. Dabar mums vėl iškilo iššūkių, norint užtikrinti asmens duomenų apsaugą, taip pat ir įmonių galimybę veikti. E, bendraudami su JAV e, mes supratome, kad yra pažydinėjama žmogaus, e, žmogaus teisės į privatumą. Įmonės perdavinėja asmeninius ES piliečių duomenis JAV ir nesilaiko savo prievalės užtikrinti skaidrumą taip pat yra tarsi vagiami e, jautrus duomenis e, ir viso to neįmanoma tinkamai sukontroliuoti. Čia labai svarbus vaidmuo tektų Europos komisijai. Aš norėčiau e, paraginti komisiją nelaukti, imtis veiksmų, nelaukti, kol Teisingumo teismas prims dar vieną sprendimą. Ačiū. Pirmininkė, Duomenų apsauga ir privatumo apsauga yra pamatinės ES piliečių teisės ir man atrodo, kad privaloma imtis visų reikalingų priemonių siekiant užtikrinti, kad jos nebūtų pažeidžiamos ar susilpnintos. Yra sudaryti susitarimai, kurie padeda saugoti asmens duomenų privatumą, ypač verslo e, srityje, pavyzdžiui, siunčiant duomenys iš ES į JAV Na ir susidaro toks įspūdis, kad bus galima pasinaudoti tais privačiais duomenimis ir man atrodo, kad mums reikia pasistengti užtikrinti, kad būtų vykdoma tinkama stebėsena, kad galėtume matyti realią padėtį. Na ir jeigu jau įvyktų pažydimai, be abejo, reikėtų imtis kažkokių žingsnių. Na ir e, JAV institucijoms taip pat buvo pateikta informacija apie tai, kokius standartų iš jų tikimasi. Tikiuosi, kad jie imsis reikalingų žingsnių tiems standartams pagerinti. Gerbiama pirmininkė, Galbūt būtų visai gerai, kad jeigu nevyktų tas tie transatlantiniai duomenų srautai, nors ne, galbūt tai ir nėra labai gera mintis, tačiau mes bet kuriuo atveju turime pareikalauti, kad tie srautai būtų reguliuojami. Komisija jau atliko savo darbą, buvo pasiekti susitarimai dėl su, su JAV, dėl privatumo skydo ir be abejo, e, tai nebuvo e, toks paprastas e, reikalas E, taip pat juk turime ir teismo sprendimą dėl saugių uostų. Vis dėlto išlieka tam tikrų abejonių ir man atrodo, kad labai svarbu išlikti budriems, kalbant apie privatumo skydo susitarimą. Reikia užtikrinti, kad jis atitiktų pamatinių teisių hartiją. Nuo kalbant apie metinės, metinę peržiūrą ir šią nuostatą, ji yra itin svarbi. Labai svarbu, kad komisija. E, stebėtų situaciją, tikrintų, ar JAF įstaigos e, laikosi tų principų, ar yra užtikrinama atitiktis. Ir jeigu būtų būtina, tada galbūt reikėtų dar ir kažkokio naujo Europos teisingumo teismo sprendimo. Tomašič. E, neretai teisingumo teismo sprendimai praeitie tarnaudavo kaip tam tikras pagrindas valstybėms narėms, e, netenkant savo kompetencijų. Na ir dėl to aš tapau gana skeptiška. Tačiau kalbant apie šį teismo sprendimą, man atrodo, kad e, tai padėjo mums geriau suvokti e, situaciją dėl duomenų apsaugos ir man atrodo, kad privatumo skydas e, suteikė nemažai garantijų mūsų piliečiams ir e, garantijų, kad tos teisės, mūsų piliečių teisės bus gerbiamos ir Junktinėse Amerikos valstijose. Džiugu, kad kalbama ir apie e, galimą skundų teikimą, e, taip pat teisų gynimo priemonės Ir net nebejoju, kad mūsų piliečiai džiaugsis tuo, kad pirmą kartą bus e, tokie konkretesni ribojimai numatyti JAF įmonėms, kalbant apie naudojimąsi duomenimis, taip pat yra numatyta ir komisijos stebėsenos procedūra, bus stebima, kaip įgyvendinami tie procesai. Ačiū. Žodis ponui Jakovčikui, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Be abejo, suprantu, kad komisija turi pačių geriausių ketinimų. Ir net nebejoju, kad ponia Jaurova, jūs tikrai turėjote e, pačių geriausių siekių. Tai, kas čia siūloma, nebejotinai yra pažango ženklas, tačiau norėčiau pasakyti štai ką man kelia abejonių e, tie dalykai, kurių siekiama. Kalbant apie saugius uostus ir kvietimas pritarti tam skėtiniam sustarimui, taip. E, e, puikios idėjos, pavadintos galbūt ir keistokai, tačiau noriu pasakyti štai, kad tie žmonės, kurie nori pasinaudoti mūsų domenimis, pažįsti mūsų privatumą, taip pat yra kūrybingi asmenys. Ir Aš net nebejoju, kad daug asmenų Junktinėse Amerikos valstijose, e, kurie domisi, e, tikrai žino viską, ką, jie, ką nori žinoti tiek ir apie mane, tiek ir apie jūs. Ir nežinau, ar tikrai galėsime veiksmingai juos sustabdyti. Pone Jaurova, prašau. Ačiū gerbiami parlamento nariai už įdomias diskusijas. Tikrai buvo itin naudinga ir man išgirsti jūsų nuomonės ir mano kolegoms. Taip, jūs esate teisus. E, kalbant apie duomenų srautus, taip, keliauja duomenys iš ES į JAF ir tai yra didžiuliai duomenų srautai. Tad mums reikėjo kuo greičiau parengti naują sistemą, kuri padėtų apsaugoti ES piliečių duomenys. Ir e, tai neretai yra didelių įmonių verslo pagrindas tie duomenys. Be to e, labai svarbu, kad apsaugos taisyklės būtų sukurtos, nes to reikėjo mažoms bei vidutinėms įmonėms ES, nes jie buvo susidūrę su tokiu didžiuliu teisiniu neužtikrintumu, kad tiesiog nežinojo, ko reikėtų imtis. Tad mums buvo labai svarbu imtis darbo šioje srityje, ypač po priimto teismo sprendimo. Mums reikėjo užtikrinimo iš JAV e, institucijų, kad bus pasiektas teisinis tikrumas ir e, Be abejo, supratome, kad e, tai kėlė problemų įmonėms. Mm. Pristatėme per darybas ir mūsų situaciją ir patikinome, kad norėjome su pasitikėjimu dėrėtis. Taip, pasikeimas yra svarbu, tačiau svarbu yra ir patikrinimai. Naturalu, kad mes norime pasikeiti amerikiečiais, kad jie mm, vadovausis mūsų teisės aktais ir be to jie tokių įsipareigojimų yra prisėmę ir oficialiuose laiškuose e, pasirašytose aukščiausių lygių. Na ir šiandieną e, galiu pasakyti štai ką. Kalbant apie privatumo skydą kaip priemonę saugoti ES piliečių duomenis JAV, e, tai be abejo nėra tobula priemonė ir ji niekada nebus tobula priemonė, šimtaprocentinė apsauga, nes yra objektyvių priežasčių, kodėl negalime pasiekti to šimtaprocentinio apsaugos lygio. Ir ponas Albrechtas kalbėjo apie teisinius aspektus mes neturime jokių įgaliojimų keisti JAV teisės aktų. Tačiau, kaip ir minėjau, mes stebėsime ten vykstančius procesus šioje srityje ir taip pat nekartą išsakėme savo įsitikinimą, kad e, duomenys bus geriau saugomi Junktinėse Amerikos valstijose, e, jeigu be abejo ten bus tinkami e, įstatymai primti, tačiau tai yra tik mūsų lūkestis, o realiai to įtakoti negalime. Dar vienas dalykas, kalbant apie e, prisijungimą prie domenų nacionalinio saugumo tikslais, pažvelkime į Europos, Europos situaciją. Čia Komisija ne, neturi jokių įgaliojimų paprašyti, pavyzdžiui, slaptųjų tarnybų skaidriau veikti ar informuoti piliečius apie tai, kaip yra, ar yra panaudojami jo duomenys ir valstybės narės negali to padaryti. Tad natūralu, kad mes norėjome panašių alternatyvų, kai dėrėjomės e, dėl sąlygų Junktinėse Amerikos valstijose. Ir tai buvo tam tikros mūsų raudonosios linijos. Ir galiu atvirai pasakyti, taip, šimtų procentų nesame patenkinti tuo, ką pasiekėme, tačiau džiaugiamės bent jau tuo, kad pasiekėme maksimalų galimą rezultatą. Ir e, kalbant apie pasitenkinimą, tai nėra pagrindinis principas kuriuo reikėtų vadovautis ateityje. Komisija e, ir aš pati ir mano kolegos įsipareigojame nuolat stebėti tai, kas vyksta Junktinėse Amerikos valstijose ir nebejotinai tai darysime. Stengsime užtikrinti tų procesų skaidrumą, atliksime metinės e, peržiūras ir tikimės, kad tai e, padės didinti pasitikėjimą ir padės susidaryti realų vaizdą apie tiek ir JAV, tiek ir ES susiklošiusią padėtį. Na ir kalbant apie tą laikinojo galiojimo išlygą, man atrodo, kad tai yra labai svarbus saugiklis. Esame įsitikinę, kad e, nereikia tokios griežtos laikino galiojimo išlygos, apie kurią buvo kalbėta šiandieną. Na ir turiu pasakyti, kad primtas teismo sprendimas mums tikrai padėjo. Taip, žinojame, kad byla nagrinėjama teisme ir net prieš priimant sprendimą nebejojame, kad teismo sprendimas suteiks mums reikalingų argumentų ir ramšių, kurie padės dėrybose, padės išsiderėti tokią tvirtesnę poziciją. Ir turiu pasakyti, kad tai padėjo, tai tikrai padėjo. Ir kalbant apie šrims. Uh, bylos sprendimą, nes e, jį tiesiog paraidžiui išnagrinėjome ir naudojame derantis su Amerikos partneriais, taip pat darėme nuorodas į primtą teismo sprendimą. Be abejo, e, kalbant apie būsimus teismo sprendimus, nežinau, ar jie bus tokie pat griežti ar ne, tačiau man atrodo, kad tai kažkaip padėjo sumodeliuoti tą privatumo skydo E, sistemą ir manau, kad tikrai padarėme viską, kas įmanoma dabar dėl to bendrojo susitarimo. Na, buvo daug klausimų raštų pateikti, ar nežinau, čia reikia kalbėti apie tai, kad kažką laikėme paslaptyje, e, atsakėme į Libę komiteto narių klausimus. Na, norėčiau kreiptis jūs prašydama ne tik e, privatumo skydo E, pasiūlymo palaikymo, tačiau palaikyti ir bendrai susitarimą, nes man atrodo, kad tai tikrai gerina duomenų apsaugą, e, keitimasi duomenimis e, tarp. tarp įgyvendinimo institucijų, teisės saugos institucijų, taip pat kalbant apie bendradarbiavimo stiprinimą tarp uh, E, JAF ir ES e, baudžiamo, baudžiamųjų bylų ir taip pat saugumo srityje. Ir nebejotinai e, matome, kad saugumo padėtis blogėja, tad turime daryti viską, kas įmanoma, kad sėkmingiau ir sparčiau būtų bendradarbiaudėjama tarp teisės saugos institucijų JAV ir ES. Tad taip, Norėčiau paprašyti jūsų paramos ir ačiū užvykusias diskusijas. Um, thank you very much, Madam Commissioner. Dėkui, gerbiama ponė komisijos narė. Dabar e, gerbiamas ministras Kenders kreipsis. E, gerbiami e, ponios ir ponai, dėkoju už diskusijas, dėkoju komisijai už paaiškinimus, paaiškinimus dėl privatumo skydo ir dėl tolesnių planų. Diskusijos rodo, kad sklandus keitimasis duomenimis tikrai neatsiejamas nuo kontrolės. E, mūsų piliečiai turi tikėti, kad duomenų mainai vyksta sklandžiai ir patikimai, o jei kyla bejonių, pilietis gali užginčyti, e, pateikti skundą. ir e, sklandus e, keitimasis duomenimis yra naudingas tiek vyriausybėms, tiek e, įmonėms. Tai leidžia įmonėm efektyviau veikti tiek už Atlanto, tiek Europos Sąjungoje. Sklandus duomenų mainai reiškia ir galimybę geriau kovoti su nusikaltimais ir didinti saugumą tiek Amerikoje, tiek Europoje Taigi šis pasiūlymas yra labai svarbus, kalbant apie tą bendrąjį susitarimą ir tuos klausimus, kurie šiandien buvo iškelti, tai tas susitarimas nėra teisinis pagrindas asmens duomenų mainams. Jis tik papildo kitus susitarimus ir tuos bendruosius apsaugos standartus ir tą susitarimą galima suspenduoti, jei šalis nesilaiko jo įsipareigojimų. Ombudsmenas. Turime čia pabrėžti, kad ombudsmeno mechanizmas yra papildomas. Mechanizmas papildoma sistema prie kitų sistemų. Vien ombudsmeno neužtenka. Tai nėra e, pakankamos teisinės apsaugos priemonės. Tiesiog ombudsmeno e, E, buvimas prisidės prie mm, didesnio, mm, didesnės apsaugos ir e, JAF irgi yra įsipareigoja, kad sistema veiks sklandžiai. Ombudsmenas e, pagal trečiąjį priedą bendradarbiauja su agentūrų vidaus reglamentavimo padaliniais, kurie būtent teikia susijęs su duomenų teikimu. Neužmirškime, kad daugelė valstybių narių ombudsmenas prižiūri žvalgybinių įstaigų veiklą. Aš manau, kad šis pasiūlymas, šis susitarimas yra iš tiesų kaip geresnio sustarimo katalizatorius ir teismo sprendimas, kuris e, parodė, kad e, turi būti keičiantis duomenimis užtikrinama tokio pat lygio duomenų apsauga toje valstybėje, e, su kuria keičiamasi, tai JAV dabar mum įrodo, kad priemė visus, visas reikalingas nuostatas Ir pagrindinė taisyklė yra kryptingas duomenų rinkimas, o masinis duomenų rinkimas, jei jisai pagristas atitinkamais saugikliais, yra primtinas. Dabar galiojimo pabaigos nuostata, taip vadinama saulėlydžio nuostata, čia pritarčiau tam, ką sakė gerbiama komisijos narė. Žinau, kad parlamentui tai aktualus klausimas ir čia pritariu e, ponui Fos, kad nereikalinga galiojimo pabaigos nuostata, nes numatyta nuostata dėl kasmentinės sustarimo peržiūros. Ir galiausia noriu pasakyti, kad privatumo skydas ir bendrasis sustarimas yra tie reikalingi, tos reikalingos apsaugos priemonės, e, kad mūsų piliečiai pasitikėtų šiais mainais aišku, kad nuolat galime siekti tobulumo ir labai svarbu, kad mes ir toliau tobulintume, gerintume situaciją, tai svarbu ir mūsų piliečiams ir tikimės, kad pavyks šį susitarimą sudaryti. Dėkoju gerbiamą e, pirmininkė, dėkui gerbiamas ministrė.